Buongiorno a tutti, vi chiedo scusa per qualche minuto di ritardo, purtroppo anche i. Labas rytas. Atsiprašau, kad keletą minučių vėluojame. Taip atsitiko dėl to, kad aš pats įstrigau transporto kamštėje, spūstyje. Vieną klausimą turime apsvarstyti pirmiausia. Kaip matote, darbo tvarkėje nurodyta, kad turime svarstyti išorės santykių tarnybos biudžeto klausimą. Tai yra papildomas mūsų šios dienos darbo atvarkės klausimas ir tikiu, kad jūs pritarsite jo įtraukimui. Todėl, jeigu jūs pritarate, galime perėti prie kitų reikalų. Tai jeigu pirmiausia viešas klausimas ES tolimosios šiaurės tveri politika. Pirmą kartą, kai šį svarbų klausimą svarstysime savo komitete. Ir esu tikras, kad jūs tikite, jog šis viešasis klausimas svariai prisidės prie tam tikrų klausimų, kuriuos savo pranešime analizuoja pranešėjas ponas Gala. Yra keletas atvykusių ekspertų, kuriems iš karto suteiksiu žodį ir noriu jų paprašyti kad jei įmanoma, kalbėtų kaip galima. Trumpai. Aš suprantu, kad tie ekspertai, kurie pasirengia, gali, grei, gali apsiriboti dešimčia minučių. Pirmiausia, pasisakys profesorius Vili Ostrangas, kuris yra Oslo ateities vandenynų klausimų instituto direktorius. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte į šiuos svarbius klausimus. Aš turėjau šiandieną ketinu kalbėti apie geopolitinę Arktės reikšmę, kuri neabejotinai yra analizuotina dviem požiūriais - tarptautinės politikos požiūrių ir geografinių požiūrių. Yra keletas priežasčių, dėl ko situacija labai įdomi. Ponas Set yra pasakęs, visos valstybės egzistuoja geografinėje erdvėje ir dėl to ne viena valstybė neatsisako kovos dėl geografinių vietovių. Taigi šiandieną mes kalbame apie tolimąją šiaurę. Arktės regionas yra susijęs su daugelio valstybių narių, kurių skaičius nulatos augia politiniais interesais. Tai yra ir Europos, ir Azijos valstybės, didelės ir mažos, tos, kurios įsidėšusios atogražų juostoje ar šiaurinėje šiemės dalyje. Nebejotinai tai susijęs su geopolitiniais regiono bruožais. Ir pirmiausia, turėtume atkreipti dėmesį į trijų žemynų geografinę padėtį. Turėtume nepamiršti, kad manoma, jog Arkties regione yra strategiškai svarbus pramoniniai ištekliai, pirmiausia nafta ir gamtinės dujos. Trečias svarbus aspektas yra laivybos keliai, karinės, strateginės reikšmė itin didelis šio regiono pažeidžiamumas aplinkosaugos prasme. Ir dar kitas dalykas, kad nepakankamai tarptautinės jūrų konvencijos reglamentuoja Arkties regioną. Taigi manęs paprašė panalizuoti kai kuriuos iš šių specifinių Arkties regionui būdingų bruožų ir pirmiausia sąsajas tarp pirmo, trečio ir ketvirtojo punktų. Tai yra pati geografinė vieta, laivybos maršrutai ir maž... mažėjanti ledo danga. Pirmiausia, dėl geografinės padėties Ne viena iš stambių pramoninių Rusijos, Šiaurės Amerikos, Europos ar Japonijos pramoninių teritorijų nėra nutolusi toliau nuo Šiaurės polios nei 3860 jūrmilių. Tai reiškia, kad apie 80 procentų pasaulinės pramoninės produkcijos yra gaminama 30 laipsnių šiaurės platumos, o maždaug 70 procentų visų metropolijų yra išsidėščiusios. Įsidėstę jau atogražų juostoje. Arktas vandenynas yra tarsi šiaurės viduržėmio jūra kuri labai svarbi ekonominiu ir kitais pošiūriais. Kalbant apie tarptautinę priekybą, tai Arktijos laivybos maršrutai labai svarbus, nes leidžia sutrumpinti gabenamiems kurviniams kelią. Yra trys pagrindiniai maršrutai einantis per Arktis jūrą ir esant tam tikrom sąlygom, tais maršrutais, tais laivybos maršrutais galima neblogai pasinaudoti. Pirmiausia, tai yra šiaurinis kelias, kuris eina per Sibiro šiaurę, toliau yra šiaurės vakarų maršrutas, kuris uh, siekia Kanados archipelagą ir transšiaurinis maršrutas, kuris eina per centrinę vandeninio dalį. Ir norėčiau pailistruoti šių maršrutų svarbą. Atstumas nuo Yokohamos miesto Japonijoje ir Hamburgo miesto Vokietijoje yra tik 6600 jūrmilių, jeigu naudojamasi šiaurės rytų laivybos maršrutu. Vėlgi, tas pats atstumas, jeigu plaukiama per Sueco kanalą, jau išauga iki 11 400 jūrmalių. Tai reiškia, kad pasinaudojus artės laivybos maršrutais, atstumą gabenant krovinius galima sumažinti 42 procentais. Jeigu pasižiūrėsime transpolarinį laivybos maršrutą, kuris eina per šiaurės polių, vėlgi galima sumažinti atstumą 700 jūrmelių. Apibendrinant šią lentelę, kurią matote, galiu pasakyti, kad dauguma Šiaurės Amerikos žemino pakrantės, taip pat dalis Rusijos, Kinijos, Korejos ir Taivanio yra daug arčiau ES, jeigu kroviniai bus gabenami per Arktį, o ne viduržėmio jūrą. Ekonomikos prasme, kas labai svarbu, yra tai, kad vasaros laikotarpiu galima, naudojantis Arktės laivybos maršrutais, sutrumpinti kelionę nuo 10 iki 17 dienų plaukiant iš vieno vandenino į kitą. Aišku, ledo danga yra pagrindinė problema, trukdinti maršrutų eksploatavimą visus metus. Šiandien žmogaus sukeltas klimato atšilimas panašu visgi radikaliai gali pakeisti ledo dangos storį. Ir žiemą ledo dangos storis gali būti ateityje toks, kaip dabar yra vasaros laikotarpį. Nuo 76 iki 90 metų Arktės vandenino ledo dangos teritorija sumažėjo 1 milijonų kvadratinių kilometrų. O tai yra Norvegijos, Danijos ir Švedijos kartu paėmus teritoriją. Per pastaruosius 30 metų ledo dangos storis centrinėje Arkties vandenino dalyje sumažėjo 42 procentais. Remiantis šiais duomenimis bei kitais moksliniais tyrimais ir stebėjimų rezultatais sumodeliuotas eksperimentas rodo, kad ir toliau ledo danga mažės maždaug 30 procentų o bendras ledo dangos tūris mažės nuo 15 iki 40 procentų laikotarpį iki 2050 metų. Taigi maždaug per 20 metų kai kurie um, eksperimentai rodo, kad Arktis vandenyne vasaros laikotarpiu ledo dangos apskritai nebus. Uh, ir todėl galima tikėtis ir tolesnio ledo dangos tirpimo. Ką rodo šie skaičiai? Jie demonstruoja, kad Artės vandenino pakrančių rajonai po truputį tirpsta ir ledo danga dinksta. Per pastaruosius metus tranzitinė uh, e, laivybos sezonas uh, buvo pratestas nuo 3 iki 5-6 mėnesių ir ypač kai kurie maršrutai, pirmiausia turiu galvoje šiaurės rytų maršrutą, yra naudojami visus metus transportuojant strategiškai svarbius išteklius į pietinėse pasaulio dalise sidėšiusias rinkas. ir kovo mėnesį, pavyzdžiui, leidiniai padengia visą laivybą, laivybos maršrutą, bet jie tirpsta ir jų storės menkėja. Kai kalbame apie šiuos transporto maršrutus, tai kara jūros maršrutas nuo Teimiro pusęsalio jau pratestas iki Murmansko miesto. Ir tai yra vienas iš tokių ryškiausių pavyzdžių, kaip laivybos maršrutą galima eksploatuoti visus metus. Nuo 78 metų šis laivybos maršrutas buvo eksploatuojamas tik dėka ledlaužių, kurie buvo siunčiami 12 visus 12 mėnesių tam, kad nikelį būtų įmanoma transportuoti iš Igarkos į Murmanską. Pastaraisiais metais šis maršrutas naudojamas gabenant uh, žaliavinę naftą į Europos ir JAV rinkas. Šeši šio laikiniai ledlaužiai iš principo gali savarankiškai plaukti be ledlaužio ir to pakanka kad laivybos maršrutu būtų galima naudotis visus metus. Tikimasi, kad tokie maršrutai, kurie dar vadinami Artės vandenino paskirties vietos maršrutais, jų tinklas plėsis ir jie bus įtraukti į regioninius transporto tinklus. Be to, reikia pažymėti, kad ypač svarbus šiuo kontekste yra šiaurės rytų maršrutas, kuris ypač patrauklus dėl šiaurės jūrų laivybos koridoriaus. Šiaurės jūrų laivybos koridorius eina nuo Baltosios jūros, apriepdamas Murmanską, Nenenską ir Arhangelsko regionus. Ir toliau eina per daugelį Šiaurės jūros uostų. Ta koridorių kaip tarp regioninį projektą dar 2002 metais patvirtino Europos Sąjunga ir pagal šį projektą bendrai dirba partneriai 20 8 šalių 22 regionų. Šis koridorius, kaip mano vakarų analitikai, yra vienas svarbiausių sąsajų ir cituoju jungiančių šiaurės jūros laivybos koridorių su šiaurės rytų maršrutu, kuris jungia šiaurės rytų Rusiją su ramiuoju vandeninu. Citatos pabaiga. Taip pat šios koridorius turi atšaką jungiančią su Atlantu ir Šiaurės Ameriką su Rusijos Arktės regionu. Ši atšaka pradėjo veikti 2008 metų vasarį, kai pirmasis naftos tankeris atvyko į JAV, nebejotinai, kad transporto išlaidos gabenant naftą iš Murmansko į Šiaurės Ameriką yra labai ekonominių požiūrių konkurencingos ir nebijotinai šis šia čaka ateityje bus eksploatuojama vis dažniau. Islandija be to planuoja aptarnauti tą maršrutą ir pasiūlyti gilios akvatorijos vandenino uostą, remonto dokus taip pat krovinio perkrovimo iš mažesnių į stambesnių tankerius paslaugas. Tai labai svarbu ir ES ir Rusijai. Panašus transporto koridorius egzistuoja, dar neegzistuoja ramiajame vandeninė. Tačiau jau matome tam tikrų ženklų, kad toks koridorius atsiras tinkamu laiku kad būtų įmanoma išvengti piratų išpolių pietiniuose vandenyse ir sumažinti regiono priklausomybę nuo energetinių išteklių pristatymo kylant krizėms vidurio rytuose. Taip pat tikriausiai Kinija taps vienu pagrindiniu žaidėju šiuo atveju. Dabar keletą žodžių apie iššūkius ir pirmiausia, kokiegis yra istorinė ta perspektyva. Jeigu iš Amsterdamo į Jokahamą plaukia per šiaurės jūrų laivybos koridorių ir šiaurės rytų maršrutų laivas, tai kalbame tik tai apie 400 jūrmilių labai sudėtingų plaukimo sąlygų o tai sudaro nuo 5 iki 6 procentų bendro krovinių gabenimo kelio. Daugiau nei pusė šio maršruto eina tarp, per tarptautinius vandenis, kurie niekada neapledėja, o 40 procentų a, maršruto driekiasi a, tais jūrų ir vandeninių vandenimis, kuriuose apledėjimas stebimas, bet jis nėra ženklus. XIX amžiuje prancūzai E, iškasė Sueso ir Panamo kanalus tam, kad sujungtų du žemynus ir sutrumpintų kelionės laiką tarp jų. Tačiau 21 amžiaus iššūkis yra susidoroti ir pašalinti tas kliūtis, kurios, dėl kurių labai greitai mažėja ledo danga ir panaudoti atsiradusius laivybos kelius gabenimams, krovinių gabenimams, bet tam reikalinga sutelkti tarptautinės pastangas. Ačiū uždėmesi. Abbiamo ora il secondo intervento del professor Valur. Ačiū, profesoriu. Valangė Morzisen. Toliau kalbės, atsiprašau, dėl, kad pavardę gal negražiai ištariau, sako pirmininkas, tai e, Reikjaviko universiteto atstovas. <laughs> Uh, Nieko pirmininkė, nepergyvenkit, e, taip visiems e, išeina ištart mano pavardė, aš kalbėsiu apie gamtinius išteklius, tai dokumentai parengti per vasarą. Iš esmės pranešime sutelkiu dėmesį į du dalykus yra skaičiuojami ištekliai 2008 metų JAV geologinės tarnybos e, duomenimis 80 procentų netrastų dujų išteklių ir 30 procentų netrastų naftos dujų yra Arktie. Eina kalba apie dar neižvalgytas dujas ir e, dujų ir naftos išteklius ir kalbama toliau apie dujų e, išgavimo perspektyvas prieimą prie Arkties gamtinių išteklių, įvairias alternatyvas, galimybės iš ten išgauti dujas, taip pat ir šelfo e, dujų išteklius. Kalbama apie geopolitinius, e, teisinius e, padarinius tokių dujų išgavimo. Uh, kalbama apie kelis veiksnius, tai kad e, Arktės valstybės e, turi pretenzijų į šias teritorijas kartu, jungtinių tautų konvencijų dėl jūrų teisės e, poveikį ir teisių apribojimą tose teritorijose, Arktės valdymo problemas, taip kai eina kalba apie suverenius valstybių keliamus reikalavimus, e, privilegijas, teises e, arktinių valstybių - JAV, Kanada, Rusija, Norvegija, Danija, Grenlandija, ta prasme ir geopolitinės įtampos ar konfliktų potencialas tarp Arktės valstybių, taip pat kitų išorinių e, veikėjų e, įtaka, kaip kad pavyzdžiui ES ar Kinijos, kurios turi kažkokių tai ketinimų susijusių su Arktim. Nežiūrint didžiulių dujų išteklių e, potencialų resursų potencialo Arktie yra daug neiškumų dėl to, ar yra įmanoma mm, išgauti tuos išteklius artimoje ateityje. Ir niekas nereiškia dar, kad, mm, da, kad Persų įlankos naftos gavybos valstybių dominavimas persikels į Arktį. Jeigu e, JAV geologinių tarnybų paskaičiavimai teisingi. Dėl to kur naftos išteklių yra neginčiamose zonose, išskirtinėse zonose, viskas aišku, tik tai tarp JAF ir Kanados yra sudarimai dėl Boforto jūros, atsižvelgiant į Kanados saugumo tarnybos pareiškimus, nėra priežasčių galvoti, kad čia bus kažkokių tai didelių konfrontacijų tą patį galbūt galima būtų pasakyti apie sutarimą tarp JAF ir Kanados dėl šiaurės vakarų išteklių. Rusija galvoja, kad tai yra tarptautiniai vandenys, ar tai jos vandenys, tuo tarpu Amerika teigia, kad tai e, tarptautiniai vandenys. Ne, vis, ne dėl visų teritorijų reikia tarptautinių sprendimų, tačiau yra neaišku dėl bendro valdymo, kadangi nėra jungtinių tautų gyvendinimo mechanizmo ginčiams spręsti. Arktės taryba neturi pakankamos įtakos ir nėra aišku, ar penkių Arktės valstybių susitikimai um, pavirs institucionalizuotą kažkokiu tai um, sprendimų forumu. Be to yra daug abejingumo uh, jungtinių tautų komisija dėl šelfo išteklių neturi realių galių spręsti konfliktus tarp valstybių. Taigi, kyla klausimų dėl to, ar realiai uh, sugebės penkios valstybės susidėrėti dėl savo pretenzijų uh, į tas teritorijas. Aišku, uh, yra potencialas susidėrėti, tačiau negalime atmesti ir konfliktų galimybės. Uh, Arkties taryba yra tik tai sprendimų formavimo struktūra, bet ne sprendimų prieimimo struktūra. Ir struktūrinė sudėtis sudaro galimybę, aišku, užtikrinti daugia šalį bendradarbiavimą, tačiau nėra išsprendžiami politiniai ir saugumo klausimai Arkties taryboje. Taigi kyla klausimas, ar bus galima realiai išspręsti Arkties klausimus, ypač teritorinius ginčius ar gamtinių išteklių gavybos klausimus. Ir aišku, labiausiai ginčytinas sprendimas buvo penkių Arkties valstybių bandyti mm, spręsti tuos klausimus bendrai, kaip Lulings. Pri 2008 m. Grenlandijos konferencijai. Tačiau Islandija, Suomija ir Švedija, tai yra kitos trys arktis valstybės, buvo neįtrauktos į tą konferenciją, taip pat ir. Uh, um, vietinių gyventojų bendruomenės. De 2010 kovo buvo bandyta surenkti kitą e, penkių artės valstybių susitikimą, tačiau jis buvo labai nesėkmingas. Tas susitikimas Hillary Clinton, e, ja, valstybės sekretorė, um, pagrumojo Kanadai už tai, kad ji uh, tinkamai nepažiūrėjo į tą susitikimą ir kažin Ar toliau penkios Arktis valstybės e, išskirtinai tik tarpusavyje tarsis dėl Arkties ir yra argumentų e, teikiama, kad reikia išplėsti bendradarbiavimą, kad e, nebūtų vien tos Arkties valstybės, kad būtų galima lengviau užkirsti kelią galimiems konfliktams dėl Arkties. Apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad tai, kas vyksta dabar Arktis regione, yra mobilizuojamas pare, pa, mobilizuojama parengtis um, ne, ne karinė prasme, bet teisinė prasme. Arktis regionas dabar yra nedidelės įtampos regionas, daugmaž visos dalyvės laikosi tarptautinės teisės, tačiau uh, dėl to, kad suverenumo pretenzijos persidengia tame e, regione, nėra labai daug ryšto vadovautis daugia šalių sprendimų mechanizmu. Taigi, jeigu būtų pradėti eksploatuoti gamtiniai ištekliai, yra galimybė kilti konfliktams. Ir dar vieną dalyką pabaigai noriu pabrėžti kartais, netgi jeigu regionas yra nedidelės įtampos regionas ir e, retorika dažnai gali sukurti politinės realės. Pavyzdžiui, kuomet e, rusai ant šiaurės poliaus dugno savo įsmėgė vėliavą. Iš tikrųjų, galbūt tai buvo o, e, kažkas skirta vidiniai politikai kurti tokią priemonę, tačiau ai, ji sukėlė iš Kanados nacionalistinių daug reakcijų ir mm, JAV Arkties politikos formavimą įtaka, įtakojo e, ir komunikatas buvo. Taigi ta prasme, geopolitinė raida, raidoje gali retorika suvaidinti labai didelį vaidmenį. Ačiū. Grazie professore. Ačiū profesoriau. Jau išklausome pasisakymus visus kalbėtojus ir dabar norėčiau suteikti žodį Jamie Reynolds iš komisijos e, aplinkos saugos direktorato. Prašau. This, uh, Ačiū už galimybę pasisakyti ir pristatyti Europos komisijos uh, požiūrį į politiką Arkties regione. ES valstybės narės yra susijęs su Arkties regionu, e, pavyzdžiui, Danijos dėka. Ir daugelis ES politikos projektų turi poveikio ir Arkties regionui, taip pat ir mokslinių tyrimų projektai, kuriems esame skiria 200 milijonų, milijonų eurų be įnašų, kuriuos e, skiria valstybės narės. Aplinkosauga, vietos gyventojai, žvejyba, energetika yra visos sritis, kurio, kuriuose esame aktyvus. Ir Taip pat norėčiau paminėti šiaurinio matmens programą, Barenco jūrai skirtą bendradarbiavimo programą, kurioje e, Europos komisija dalyvauja, bei OSPA konvenciją. Jūro aplinkos apsaugos e, Šiaurės Atlanto regione konvencija. Kalbu apie profesoriaus Ostrungo uh, pristatytus jūrų kelius ir man atrodo, kad tie keliai e, ir priskirti tam tos konvencijos regionui. Taigi, nekalbant apie visus politinius ir geo, dėl visų šių politinių ir geografinių aspektų mes esame susijęs su Arktis regionu ir todėl atsiranda būtinybė formuluoti politiką. Uh, Tuo pat metu suprantame, kad e, Arkties regiono valstybės turi pirmumo teisė. Ir 2009 metų dokumente buvo išdėstyti prioritetai e, išsaugoti Arkties regioną ir e, jų, jų, jo gyventojus, užtikrinti tausų e, regiono išteklių naudojimą. Taip pat norime užtikrinti daugia šalį valdyseną paremta galiojančiomis konvencijomis, ypač Junktinių tautų e, jūrų teisės konvencija. Taip pat mm, siekti būdų toliau plėtoti jau galiojančias nuostatas. Mes pripažįstame Arkties tarybos darbo svarbą, nes, nes Arkties tarybos sprendimų formavimo uh, vaidmo sprendimų formavime ir moksliniuose tyrimuose yra labai svarbus. Ir manau, kad čia Europos komisija ir ES